imti tų sprendimų per mūsų susitikimą praėjusią savaitę. Ir nepaisant visų pastangų, to nepadarė ir Europos vadovų taryba. Ir turiu pripažinti, kad to vienbalsiškumo nebuvimas priimant tokius sprendimus gali būti laikomas kaip ES nesėkminga veikla Vakarų Balkanuose ir kyla pavojus mūsų investicijoms į taiką ir stabilumą Europoje. Tačiau tai tikrai nereiškia, kad mes dabar sustosime. Tai tiesiog reiškia, kad prireiks dar daugiau pastangų. Manau, kad e, svarbu akcentuoti, kad taryboje nuomonės neišsiskiria dėl mūsų įsipareigojimo suteikti europinę perspektyvą Vakarų Balkanams. Svarbu e, ir toliau, e, ir visi pritarė, kad ES ir toliau turi aktyviai dirbti Vakarų Balkanuose. Taip pat visiems ES aišku, kad E, šis regionas yra mūsų kaiminystėje ir mes ir toliau turime daryti viską, kad e, toliau vyktų būtini reformų procesai. Europos vadovų taryba šio klausimu ilgai diskutavo ir galiausiai vadovai sutarė grįžti prie plėtros klausimo prieš Vakarų Balkanų viršūnių susitikimą, kuris vyks Zagrebe 20 metų gegužė. Mes taryboje esame pasirengę uh, atlikti savo darbą, pirmininkaujantį Suomiją ir toliau darys viską, kad būtų e, pasiektas aiškus ir esminis rezultatas. Taip pat norėčiau akcentuoti, kad labai svarbu, kad ir Šiaurės Makedonija ir Albanija ir toliau darytų konkrečią parangą įgyvendinamos reformas. Reformų reikia, kad šios valstybės labiau priartėtų prie ES, bet dar svarbiau tai yra tos reformos, kurių imtis ragina abiejų šalių gyventojai. Taip pat verta pakartoti, jog įsipareigojimas laikytis Europos vertybių yra esminis reikalavimas visoms partneriams, kurios siekia narystės. Ir baigdama norėčiau dar kartą akcentuoti, kad labai vertiname Šiaurės Makedonijos labai drąsų žingsnį pasirašant istorinį susitarimą dėl pavadinimo pakeitimo. Pirmininkaujantį valstybę taip pat džiaugiasi politinę valią eiti pirmin, kurią nuolat demonstruoja Albanijos vyriausybė, nors nepaisydama e, politinio susiskaidimo. Ir aš esu tikra, kad e, ateis tas laikas, kai už šias pastangas bus atlyginta. Ačiū. You, minister. Dėkoju, ponė ministrė. Dabar ponas Han, kalbės Europos komisijos vardu. Prašau. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Praėjusį ketvirtadienį ES taryboje ES lyderiai e, diskutavo dėl stojimo dėrybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija, dėl dėrybų pradžios. E, ne visos valstybės narės pritarė tam, kad būtų užtekta žalia šviesa dėrybų pradžiai. Šiandien ne visos jos yra apsisprendusios. Norėčiau pasinaudoti progą čia Europos parlamente ir padėkoti ministrei Tuprainen už jos asmeninį ryštą ir pastangas rasti sprendimą. Dar keletą, die, keletą dienų prieš prasidedant bendrųjų reikalų tarybai. Bet kaip žinome, nepavyko to padaryti. Tačiau dalyvauti Europos parlamento nariams noriu padėkoti Jums už Jūsų įdėtas pastangas, Jūsų komandos įdėtas pastangas. kad ne, nebuvo galima pasiekti sutarimo ir tai nuvylė. Norėčiau pakartoti tai, ką Luksemburgė sakiau praėjusią savaitę po to žlugimo sustarimo. Tai nėra šlovės valanda Europos Sąjungai, nes dabar atsidūrta aklavietėje. Neužmirškime, kad reikalingas vienbalsis balsavimas. Vakarų Balkanams reikia daug drąsesnių sprendimų. E, Mes praėjusią savaitę nepriemėm reikiamų sprendimų ir dabar turime labai labai pagalvoti, kaip atsakyti iškylančius klausimus, kokios paskatas pasitelkti, kad būtų priimti sprendimai, kur mūsų įsipareigojimai remti tuos, kurie ėmėsi labai rimtos politinės rizikos. Vakarų Balkanų valstybės elgesi sąžininkai šiuo atveju. Plėtros politika yra numatyta ES sutartyse. Ir ta plėtros politika nebūtų labai sklandi be mūsų kaimynų. Tai yra susitikimas su istorija. Ir jau seniai ta sistema veikia. Ir mes e, šią plėtrą vykdyti turėtume irgi prisimindami, kad tai yra mūsų geostrateginis interesas. Dabar turėtume išsiaiškinti, kiek rimti yra mūsų e, įsipareigojimai integruoti e, Šiaurės Makedoniją ir Vakarų Balkanus į ES. Abi šalis ir Makedonija, Žemės Makedonija ir Albanija atliko viską, ko prašėme ir dar daugiau. Um, pranešimuose, ataskaitose apie pasiektą pažangą irgi būtent tai ir pabrėžiama. Albanija e, ir gal šiek tiek mažiau Makedonija yra. Tai yra įtvirtinti to, to šalis, kurios įtvirtino teisės viršinybės principą, kovojame su korupcija, įmamas į kitų priemonių, užtikrinamas viešumas. E, susit, Sustarimas buvo puikus dalykas, buvo remiamas į lyderystę, drąsą, ryštų. Ir gaila, kad iškilo tokia kliūtis su šalių e, puikiai ateičiai. E, sustarimas tarp Bulgarijos ir Šiaurės Makedonijos taip pat buvo pasirašytas ir tai buvo geras žingsnis. Dabar mes turime tiesiog likti su tomis šalimis, su jų žmonėmis, kurie yra labai nusivylę. Mes Turime e, padaryti viską, kad jie neprarastų vilties. Mes turime toliau laikytis savo įsipareigojimų vakarų Balkanų atžvilgių. ES kryptis yra ta pati. Šis, ši plėtra yra mums strategiškai svarbi ir interesas tos integracijos čia yra abipusis. ES grįž prie to klausimo dar. E, bus Zagrebė surinktas 22 20 metais gegužė aukščiausių lygių sustikimas ir tuomet bus vėl grįžta prie tų klausimų. Europos komisija rems Šiaurės Makedoniją ir Albaniją ir toliau. E, būtina užtikrinti, kad reformos bus tęsiamos toliau, kad bus įgyvendinamos piliečių labui. Ir taip pat tom šalims reikia padėti renktis jų ateičiai Europos Sąjungoje. Manau, kad e, tų šalių piliečiams uh, laikas pasiūsti reikiamą signalą ir paremti juos. Suprantu jų nusivylimą ir manau, kad tas padrasnimas jiems yra labai reikalingas. Turime nepamiršti, kokia sudėtinga yra situacija. Europos komisija yra pasirengusi daryti viską, kas reikalinga, reikiamai krypčiai išlaikyti. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju ponė komisijos nariai. O dabar kalbės frakcijų atstovai. Ponas Kovačiav kalbės EPP frakcijos vardu. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. EPP frakcija yra labai nusivylusi dėl tarybos negebėjimo pradėti dėrybą su e, Šiaurės Makedonija ir Albanija. Yra bendras sutarimas dėl to, kad tarybos sprendimus pasiuntė, sprendimus pasiuntė labai blogą signalą. Tai netitinka ES interesų regione. Mes negalime laukti iki kitų metų, iki Zagrebo aukščiausių lygių susitikimų. Turime ištaisyti tą klaidą kaip galima greičiau. Aišku, tas blokavimas turės politinių pasiekmių. Ne tik toms dviem šalims, bet ir visam regionui. ES, jeigu nesilaikys nuosekliai savo skelbiamų žinių, tų signalų, e, tai tuomet e, nebūsime laikomi rimtai mūsų šešios partnerės Vakarų Balkanuose yra e, mums svarbios šalis, mūsų interesas yra integruotis į Europos Sąjungą. Rusija, Kinija, Turkija, Saudo Arabija labai norėtų savo įtaką padidinti tame regione, žvelgdamas į europinę perspektyvą. ES turi atgauti to regiono piliečių pasitikėjimą kaip galima greičiau. Be kita ko, turime investuoti pakankamai lėšų į efektyvę komunikaciją, kad galėtume kovoti su propaganda nukreipta prieš Europos Sąjungą Vakarų Balkanuose. Turime dar dirbti ir kitose politinėse srityse. Pavyzdžiui, turime įgyventinti tarp Sofijos ir Skopijos geros kaiminystės sustarimą. Kol kas tas įgyvenimas nėra patenkinamas. Mes taip pat turime e, suprasti, kad šalis iš išorės dešimtmečius manipuliavusios istoriniais faktais ir toliau nori tai daryti. Būtina e, taip pat e, užtikrinti, kad višaliai ryšiai bus plėtojami. Ir taip pat turime užtikrinti, kad visi sprendimai priklausys ne nuo vieno žmogaus drąsos, sprendžiant įsisenėjusias problemas. Ne, negalima leisti, kad tie, kurie ateina į valdžią, į nuvertę, galėtų viską sugriauti. Komisija ir taryba turi panaikyti visus blogavimus ir būtina leisti pradėti stojimo darybos su Šiaurės Makedonija ir Albanija. E, tie ryšiai jau tęsiasi ilgą laiką ir mums reikia, kad būtų atgautas jaunosios kartos pasitikėjimas tame regione Europos Sąjunga. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju. Sako pirmininkė, minutėlė. Pone Kovačev, ar priimsite klausimą pagal minosios kortelės procedūrą? Na, šiaip mes Kaip kalb, kai vyksta pirmas pasisakančių raundas, mes negalime priimti klausimų, tad turiu e, neprimti jūsų klausimų vakal mėlynosios kortelės procedūrą, tad žodis poniai Pyri, pusantros minutės socialdemokratų frakcijos vardu, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat noriu pasidžiaugti e, tuo, kad šiandien lankėsi Šiaurės Makedonijos parlamento pirmininkas čia Europos parlamente. Šiaurės Makedonija ir Albanija pastaraisiais metais daug ir sunkiai dirbo, kad visus kriterijus atitiktų ir kad įgyvenintų sunkes, bet būtinas reformas. Savo pažadus išlaikė abi dvi šalis, savo dalį darbo jos padarė. Dabar turėtų veiksmų imtis ES ir pradėti stojimo dėrybas. Šiaurės Makedonija gal 14 metų yra kandidatė e, stojimui Europos Sąjungą. E, Pastaruosius dešimt metų tos narystės jau siekia Albanija. Labai sunkios dėrybos dėl Makedonijos pavadinimo irgi šiek tiek sutrukdė tas dėrybas. E, tiek Šiaurės Makedonijos, tiek Graikijos lyderiai ėmėsi politinės drąsos, kad pasibaigtų tas beveik 30 metų trukęs ginčas. Reikia pasakyti, kad ES lyderiai, tarp kitko, drąsos čia nepademonstravo. Arba gal Prancūzijos e, prezidentui tos drąsos pritrūko. Jis tokios lyderystės nepademonstravo, nei politinės drąsos, ponas Makronas. Galiausiai reikėtų parodyti atsakomybę ir politinę brandą, bet mums nepavyko, labai apgailėtinai nepavyko. ES įvaizdis Vakarų Balkanuose siaubingai nukentėjo. ES dažnai pasisako įvairiais klausimais. Ir mes kartais nesugebam padaryti skirtumo, kada tai yra labai svarbu. ES tylėjo dėl politinio pasirinkimo, kurį galėjome padaryti kitokį. Ir e, liūdna tai sakyti, bet Sagrebo viršūnių sutikimas gegužės mėnesį 2020 metais bus pernelyg menkas renginys ir jo pernelyg dar ilgai teks laukti. Ačiū. E, dabar Rinių frakcijos vardu pasisakys ponas Kučmiuk. Prašau. Dėkoju, gerbiami kolegos. Nepaisant didelės paramos iš valstybių narių pusės, pirmą kartą apie 16 mėnesių vadovų taryba nesusitarė dėl stojimo dėrybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija. Ir tai gali būti istorinė klaida. Mes nesugebėjome keletą kartų, mes negalėjome įgyvendinti tai, ką keletą kartų žadėjome. Ir tai gali pažeisti ES um, patikimumą ir destabilizuoti regioną. Um, Šiaurės uh, Makedonijos premjeras uh, su, uh, su, su, surengė um, rinkimus, kurie gali iš tikrųjų pažeisti ES interesams Šiaurės Makedonija ir Albanija toliau įrodo, kad jie yra dalis Europos šeimos, ypač kalbant apie migrantus ir jie įvykdė visas sąlygas, kurios reikalingos, e, norint pradėti e, darybas dėl narystės. Ir e, Aš žinau, kad procesas yra tikrai demokratiškas ir e, parengtas teisinėmis nuostatomis, tačiau kartais e, jis yra e, e, vedamas politinių sentimentų. Jeigu jūs norite peržiūrėti politinės dėrybas, tai reikia tai padaryti e, iki 2020 metų gegužės, e, e, kai vyks e, ES ir Balkanų valstybių e, susitikimas Zagrebe, nes kitaip vakarų Balkanai e, liks taps ES pilkąją zoną. Dėkuoju. Dabar e, žaliųjų e, frakcijos vardu tas ponas Butikofer. Pirmininkė. Garsus prancūzas kartą kalbėjo apie tam tikrų politinių sprendimų tipą. Jis sakė, kad tai yra baisiau negu e, pažeidimas. Kas yra baisiau negu pažeidimas, tai yra klaida. Ir tary, vadovų tarybos sprendimas neleisti Šiaurės Makedonijai ir Albanijai pradėti dėrybas dėl narystės yra istorinė klaida. Jean-Claude Jungas ir Bonas Cuperanin ir visi kiti gerbiami kolegos išsakėte kritiškų žodžių dėl to. Ir ES keletą kartų e, jau sulaužė savo žodį. Ir tai yra strategiškas e, trumparegiškumas. Ir Šiaurės Makedonijos bei Albanijos e, žmonės turėjo vilčių dėl tarybos sprendimo ir jos buvo suslugdytos. Ir aš kreipiuosi į prezidentą Makroną. Prezidentą prezidente, jūs esate izoliuota šio klausimu, tačiau Europos parlamentas yra pasirengęs jums nutiesti tiltą. Ir jeigu jūs perskaitytumėte gerai mūsų rezoliuciją, matote, kad čia konkrečiai e, pasakyta, kad e, e, reikia, jog tos reformos, kurios buvo įvykdytos per pasirengimo um, procesų uh, būtų efektyvios. Uh, jūs turite uh, ištaisyti savo klaidą nes dabar um, Šiaurės Makedonija ir Albanija liko už durų tik tai todėl, kad jūs tinkamai nesusitvarkėt, neišvalėte savo namų. Dėkoju. Dabar um, ponia Bonfrisko. Grazie, prezidente. Certamente forte. Dėkoju, pirmininkė. ES yra labai suinteresuota plėsti savo santykius su, e, su e, Balkanais, tačiau yra uh, E, labai didelių randų. E, pavyzdžiui, Kinijos ir Rusijos įtaka, didelės nusikalstamos grupuotės, e, potencial, turizmo potencialas politinis gyvenimas yra dominuojamas oligarchų ir piliečiai turi Turkijos pasus ir pusė, nei, nei, pusė Albanijos ir ne, Šiaurės Makedonijos piliečių yra musulmonai. Ir tai, kas tik atsitiko su Turkija, prisideda prie vykstančios, kylančios krizės. Galbūt gera prekybos politika padėtų išvengti nesutarimų tarp valstybių narių. Jeigu Europa steng, e, siekia savo strateginio autonomiškumo, tai mes turėtume nenuvilti Europos piliečių dar kartą. Toliau e, EKR frakcijos vardu ponia Fatiga pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Prieš penkerius metus ponas Junkeris pateikė pareiškimą dėl ES plėtros. Ir Dėl to pareiškimo kilo tikra mūsų santykių su Vakarų Balkanais krizė. E, komisijos nariai, jūs turbūt geriausiai žinote, kiek pastangų reikia iš jūsų, jūsų darbuotojų, mūsų politinių vadovų, valstybių narių politinių vadovų, kad mm, pasikeistų tas neigiamas procesas. Abi šalis, Albanija ir Šiaurės Makedonija, nusipelno pradėti dėrybas. Jos e, atitinka visus kriterijus po daugybės metų laukimo. O dabar pačioje naujos kadencijos pradžioje tos šalis iš tarybos sulaukė antausio. Ir, kiek suprantu, tos pačios valstybės Prancūzijos prezidentas Makronas, kuri, kuriam pritarė Niderlandai ir Danija, turbūt sukels naują mūsų santykių su vakarų Balkanais krizę. Ir ši krizė gali būti tikrai pavojinga. Šis sprendimas turi būti kaip galima greičiau pakeistas. Ačiū. Dabar GUE NGL frakcijos vardu pusantros minutės ponas Kuloglų. Ačiū. Jūs žinote, kad Vakarų Balkanai yra pati pažeidžiamiausia Europos vieta. Tikrai neatsitiktinai ten prasidėjo pirmasis karas, Jugoslavijos karas po antrojo pasaulinio karo pabaigos. Mes turime e, ginti šią Europos dalį. Neseniai Šiaurės Makedonija žengė istorinį žingsnį. Kartu su Graikijos vyriausybė buvo uh, E, pasiektas istorinis e, susitarimas, kurio kovojama su populizmu ir nacionalizmu. Ir, na, ministras pirmininkas, užuot ištiesę ranką po ministrui pirmininkui, ponu Zaivui, mes jį tiesiog e, paleidžiame į politinę sumaištį ir žmonės Šiaurės Makedonijoje yra nusivylę užuot e, propagavę Europos idėjas, demokratijas, solidarumą, mes dabar e, eksportuojame savo vidaus politinės problemas ir konfliktus. Manau, kad e, turime pasiūsti dviejopą žinę jam. Jis turėjo čia dalyvauti ir klausyti visko. Antras dalykas, mes turime nustoti žaisti siauropročius politinius žaidimus su mažomis šalimis. Mažos šalis, mažoms šalims reikia mūsų pagalbos. Tai yra nedidelės šalis, bet jos yra padorios. Ačiū. Kitas kalbėtojas ponas Kastaldo, bet nežinau, ar jis yra salėje. E, tada suteikiu žodį poniai Zovko pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė. Pirmininkė. Akivaizdu, kad ši institucija pradėjo strate gyvendinti strategiją dėl Vakarų Balkanų e, ir tvirtai mm, rėmė priemonės, kurių ėmėsi Šiaurės Makedonija ir Albanija. Ir aš, kaip ir mano frakcija, labai smarkiai nusivylėme praėjusios savaitės išvadomis. E, Albanija ir Šiaurės Makedonija labai temptai dirbo, pasiekė istorinių kompromisų ir e, tikėjosi dėrybų pradžios, taigi mes tikėjomės, kad e, už jų pastangas bus atlyginta pasiuntus teigiamą signalą, tačiau vietoj to šios šalis sulaukė antausio. E, Šiaurės Makedonija ir Albanija e, teisės aktų derinimo metu dažnai buvo priverstos atsisakyti patrauklių pasiūlymų iš kitų šalių. E, šis sprendimas siunčia signalą visam regionui ir suteikia galimybių kitiems žaidėjams pradėti veikti tame regione, kur mm, ES paliko tuščios erdvės. Šis sprendimas yra strateginė klaida, ji neigiamai veikia ES patikimumą ir taip pat kenkia ir ES pastangoms. Norime padėkoti komisijos nariui Han už jo pastangas, tačiau dėja matome, kad kai kurioms e, kai kuriems vadovų tarybos nariams trūksta vizijos. Jie nenori baigti e, taikos kūrimo proceso, kurį pradėjo jų pirmtakai, įskaitant ir e, prezidentą Ža, e, Širaką, kuris tikrai buvo garbingas žmogus. E, reikia suprasti, kad um, mūsų veiksmai ten iš tikrųjų turi įtakos taikai ir stabilumui Europai. Na, šį vakarą mums labai trūksta laiko, turime laikytis e, laiko pribojimų. Dabar suteiksiu žodį ponui Pitsula, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. kadangi ne, na, ne, sprendimas nepradėti dėrybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija yra ES klaida. Šiam procesui nebuvo pritarta dėl tam tikrų politinių sumetimų keliose valstybėse narėse, ypač tose, kurios sako, kad nori atnaujinti Europą. Ir Šiaurės Makedonija ir Albanija įvykdė visas sąlygas, kurios joms buvo iškeltos. Ir tikrai neįtikėtina, kad ES atsisako pripažinti Šiaurės Makedonijos politinę drąsą Ši šalis išsprendė konfliktus su savo kaimynė, taip pat labai daug nuveikė e, Albanija reformuodama teismų sistemą Tiranoje. Ir kiekvienas ES plėtros procesas tampa vis ilgesnis ir sudėtingesnis. Iki šiol reformos ir stojimas į ES buvo paraleliniai procesai. Mums reikia atkurti ne konsensusą ES, mums reikia aiškios vizijos, kuri virstų konkrečiais veiksmais, kol dar nėra per vėlu, nes yra daug kitų veikėjų, kurie nori paskleisti savo įtaką tame regione ir tai nedėra su mūsų vertybėmis. ES gali atsinaujinti ir gali tapti patikimą partnerę pasauliniu lygiu tik rodydama pavyzdį, visų pirma kaiminystėje ir po to kitur. Ačiū. Dabar ponas Sežurnė, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Trumpai. Esu už plėtrą. Noriu, kad to šalis galėtų įstoti Europos Sąjungą. Tačiau, kaip galima šiandien taryboje pastatyti dvi papildomas kėdes, jeigu mūsų institucinė tvarka yra paliesta blokavimo. Aš manau, kad ES institucijos nėra amžinos, jas reikia saugoti. Reikia laiko atėjus kelti klausimą apie ES politikų efektyvumą ir apie mūsų sprendimų efektyvumą taryboje prieš keliant klausimą dėl ES plėtros. Aš esu proeuropietiškos frakcijos atstovas ir esu proeuropietis ir, ir man norisi tokiu būti. Tad kyla klausimas, kaip reikėtų reformuoti tarybą. E, o tą reikėtų padaryti prieš pridedant prie tarybos stalo dvi papildomas kėdes. Man atrodo, tokia turėtų būti pozicija, yra pragmatiška, Tai padės apsaugoti tą instituciją ir reikia galvoti apie Europą po 10 ar 30 metų. Aš tikiu Europą ir nenoriu, kad ES žmonės taptų euroskeptikais dėl to, kad ES politikos yra neefektyvios. Minutė, poniai Strik, prašau. Be mikrofono. ES taryba turi laikyti savo pažadų Šiaurės Makedonijai ir Albanijai. Būtent tas sprendimas būtų sustiprinęs taiką ir stabilumą šiame regione. O štai dabar tie žmonės Vakarų Balkanuose liko nusivylę. E, turėtų darybų pradžia būti paremta objektyvais kriterijais. Europos komisija aiškiai pasakė, kad šalis juos atitinka. E, Niderlandai ir Danija nusprendė pakeisti taisyklės vidurį žaidimo. E, buvo atsižvelgta į politinius kažkokius išvedžiojimus ir dabar Šiaurės Makedonijos ir Albanijos žmonės, kurie taip sunkiai siekė tų reformų, liko apgauti. E, tai kelia grėsmę stabilumui ir demokratijai visame regione. Tarybos signalas, ką pasakė ponas Emanuelis Makronas, reiškia, kad e, niekas ne, ne, nelaukė nei jų pastangų, nei to, kad jie pasiektų kriterijus. Aš manau, kad reikėtų tą šalis padrasinti ir priminti, kad daug, daug, didžioji dauguma valstybių narių ir institucijų nori, kad plėtros tes, procesas tęstusi. ES taryba turi taip pat kuo greičiau priimti teisingus sprendimus ir atmesti šią tokią poziciją. Ačiū. Pone Bilt vieną minutę. Bildė. Dėkoju, ponė pirmininkė, ko tik nepadarytum dėl gražių akių šalies, kur apie 400 eurų sukasi e, darbo užmokestis vidutinis. Tai štai Europos komisija būtent dėl to ir norėjo plėtros, priimant Šiaurės Makedoniją ir Albaniją. Ar užtektų ekonominių argumentų paslėpti trūkumams? E, Makedonijoje to, tų trūkumų yra. Da, ta šalis yra musulmoniška, ten daug islamiško radikalizmo, Ten džihadistų labai daug. Namazga um, e, mečetę finansuoja e, Turkija, ji yra nedidžiausia Europoje, tai rodo, kad ten Erdoganas e, ją ja, tvirtai laiko savo rankose. Transparency International korupcijos indeksą sumažino ir Albanijai, ir Šiaurės Makedonijai. Tai to šalis tikrai yra europietiškos. Ar žmonės nori stojimo Europos Sąjungą? E, Šiaurės Makedonijoje labai nedaug žmonių dalyvavo referendume dėl prespas sustarimo. Visą tai rodo, kad nėra to noro. Man atrodo, reikėtų plėtros e, skyrių uždaryti kol kas ir tuos taškomus milijonus eurų pagalbai prieš stojiminiai kur nors nukreipti kitur. Dėkui. Dėkoju. Kolegos, prieš perinant prie kito kalbėtorių norėčiau pasveikinti lankytojus esančius mūsų plenarnėje sesijoje. Šiaurės Makedonijos parlamento pirmininkas dalyvauja čia, ponas Talat Šafari. Mes maloniai sveikiname jį atėjus, jis yra čia diplomatinėje galerijoje šį vakarą. E, puiku, kad dalyvaujate diskusijoje dėl Šiaurės Makedonijos ir Albanijos. Mums garbė matyti jūs čia savo salėje šioje diskusijoje. Ačiū, kad atvykote į Europos parlamentą. Kolegos, periname prie kito kalbėtojo. Minutė kolegai Tomaševskijai, prašau. Okay, think... Nematau, kad kalbėtojas būtų mūsų salėje. Tad keliaujame toliau, pusantros minutės ponui Yra pasikeitimų kalbėtojų sąraše, turime šiek tiek apsidairyti, sako pirmininkė. Castaldo. Kolega Kastaldo, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, šis sprendimas arba sprendimo nepriėmimas ES taryboje dar kartą e, privertė atidėti stojimo dėrybas Tai yra darybų atidėjimas, kuris nieko nemotivuotas, tai yra istorinė klaida. E, tai taip man Europos komisija ir mūsų parlamentas. Tarybai tai yra nepatogi situacija, mūsų partneriams taip pat. Nes jie dabar turbūt galvoja, tai kogi mes norim iš tikrųjų. Albanija ir Šiaurės Makedonija daug reformų atliko, kad pasiektų dabartinę stadiją. Aš sakyčiau, kad buvo net istorinis sustarimas su Graikija pasiektas dėl šalies pavadinimo. Atrodė, kad neįmanoma e, tų, to sprendimo pasiekti, bet jis buvo. Tad kolegos, dabar kalbam apie mūsų patikimumą. Ir šalis turėtų būti vertinamos e, kiekviena pagal savo nuopelnus. O dabar nustumti nevilti visą regioną tikrai yra nerima kelinti situacija. E, turime strateginių konkurentų, besivaržančių su mumis dėl to regiono su Belgradu. Galbūt bus e, mesgami kontaktai labiau. Noriu pasveikinti parlamento pirmininką poną Rep ir noriu pasakyti mūsų e, bičiuliams, kad jie turi būti drąsūs, nes yra judėjimas, kurio tai paprastai nesustabdysi. Ačiū. Pusantros minutės, ponu Bilčik, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Praėjusias, prieš jų savaitės sprendimas taryboje e, E, padėjo pagrindus viena iš sėkmingiausių ES politikų. Tai buvo ilgalaikis susitarimas, o dabar tai jau tapo geopolitinė problema. Aš buvau pranešėjęs Serbijos klausimų. Galiu pasakyti, kai jeigu neprasideda stojimo dėrybos su Šiaurės Makedonija ir Albanija, tai reiškia, kad turime didžiulę problemą, nes mūsų plėtros ketinimai nebetrodo patikimi. Mūsų partneriams mes turime pasakyti, kad plėtra yra mūsų strateginis interesas. O Olandija, Danija ir Prancūzija e, atmetė plėtrą šiuo atveju. Jeigu norime stipresnės sąjungos, turime remtis e, balsais artimiausioje savo kaiminystėje, vakarų Balkanuose, lūkesčiai didžiuliai, Šiaurės Makedonijai pasikeitimai didžiuliai, kad įstotų ES šalis net pavadinimą sutiko pasikeisti. Nepri, nepamirškim šito. ES e, plėtra atnešė taiką ir stabilumą į visą regioną. O štai dabar, kai pasižiūrime, ką daro Turkija, mūsų kaiminystėje Rusija, turime suprasti, mums reikia demokratinės, tvarios, atsparios situacijos Vakarų Balkanų regione. E, jų indėlis į ES būtų mūsų sėkmė, mūsų indėlis į jų vystimasi būtų mūsų sėkmė. Šiuo atveju plėtra nėra pasirinkimas, tai yra būtinybė. Minute, Dėkoju. Vieną minutę, ponė Santos. Dėkoju, pirmininkė. Turiu prisipažinti, kad esu labai nusivylusi. Aš žinau, kad e, ir Albanijos bei Šiaurės Makedonijos e, žmonės taip pat e, nusivylę, nes jų siekis tapti Europos šeima buvo blokuotas. Abi šalis atitinka kriterijus e, reikalingus dėryboms pradėti, jos įvykdė reikiamas reformas ir šito proceso mes negalime stabdyti. Visgi taryba e, leido savo tapti pono e, Makrono įkaitais. Ir neleido į Europos regioną įsilieti kitiems nariams, kurie labai svarbus Europos projektui. ES turi prisimti e, lyderystę. Jeigu mes nebusime patikimų partnerių, tai mes tiesiog prarasime reputaciją. Tarybai nepavyko Tačiau mes čia parlamente turime toliau kovoti už savo pažadų laikymasi. Dėkoju, ponas Grošel. Dėkoju. Aš apgailestauju dėl um, tarybos sprendimo, uh, to tarybos sprendimo nepradėti dėrybų uh, su šiomis šalimis. Šiaurės Akedomija turėjo padaryti uh, nemažų kompromisų siekdama narystės ES. Ir turiu priminti, kad labai svarbus yra instituc, institucinių reformų aspektas prieš pradedant dėrybas tačiau matome, kad nėra politinės valios ir e, pasiunčiame aiškę žinę, kad ES negali palaikyti tų šalių, kurios yra įsipareigojusios laikytis Europos e, vertybių. Ir tai yra netinkama žinia, kurią mes e, siunčiame tokiame geopolitinių žaidimų mūsų kaiminystėje kontekste. Ir um, E, tame regione, kur auga populizmas, nacionalizmas ir e, krinta ekonomikos, Šiaurės ekon e, Makedonija yra vilties spindulėlis. Mes turime pasiūsti tą žinę, kad tos šalis, kurios atsisako korupcijos, populizmo, nacionalizmo, turi atvertas duris Europos Sąjungą. Aš kalbėsiu, aš e, griežtai e, reaguosiu, jeigu jūs nevirš, ne, nesilaikysite savo kalbėjimo laiko. Nu, išjungsiu mikrofonus. Dėkuoju, vien, ponė minutė. E, Vieną minutę, ponas Bergas. Šios valstybės šiandieną išgyvena labai daug iššūkių. ES išgyvena breksito iššūkį. Kodėl mes turėtume dabar, ne, turėtume. A, E, turėtume prisiminti dar iššūkių priimtami šitas valstybės, nes jos yra didžiulis nedarbas, maži atlyginimai, labai daug e, pažeidimų vyresnės valstybės rytyje. Ir e, buvo nustatyta, kad 60 tūkstančių suaugusių Albanijos nori išvažiuoti. Ir e, tai yra laikas, kai. E, piliečiai ES e, turi teisėtos, teisėtus priekaištus dėl migracijos. E, Šiaurės Makedonija e, turėjo vykdyti referendumą dėl savo pavadinimo keitimo. Ir mes turėtume pagalvoti, kokią pragmatinę pagalbą mes galėtume jiems suteikti, galbūt struktūriniais fondais, sanglaudos fondais ir mes galėtume ilgalaikėje perspektyvoje juos palaikyti ir tokiu būdu mes galėtume padaryti įtaką trečiosios šalims. Dėkuoju, ponas Žonsa. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiamas komisarė, ponios ir ponai. ES autoritetas susviravo po paskutinės, paskutinės spaudimo. Prancūzijos prezidento interesai daug svarbesni nei visos ES. Šiaurės Makedonija vykdė visus kriterijus, jie, jie žinojo. Ir todėl aš manau, kad ES susikompromitavo. Uh, Tai negerai. Visai Europos Sąjungai negerai ir visam regionui. Šiaurės Makedonija turėjo atvirą kelią į NATO ir labai daug nuveikė, kad pasiektų šią sėkmę. Galbūt mes uh, uh, turime uh, Kita kliūtė, ponia e, van der Leyen buvo už plėtrą, tačiau Makronas e, nepritarė. Galbūt e, tai buvo klaida. Ponas Nikola Alavanos. Από τα οποία έχουν υποφέρει οι λαοί των Βαλκανίων. Balkanai turėjo, Balkanų šios dvi šalis turėjo padaryti didžiulę uh, E, auką, turėjo pakeisti sienas ir įvykdyti įvairius užsienio reikalų e, e, kriterijus ir padaryti reformas, restruktūrizuotis ir e, niekas e, negali e, įstoti Europos Sąjungą ar į NATO prieš jų pačių valią. Ir visgi ir mes matome, kad viskas yra didžiulio monopolio rankose. Ir, E, Prancūzija, kai kurios kitos Europos šalis buvo prieš šių šalių stojimą. Ir be abejo, tai tikrai sukels susipriešinimą ES tarp NATO šalių, tarp amerikiečių ir kitų regiono galių. Uh, E, taigi tos pasiekmes, dėl, e, e, kurias mes galime patirti, yra nuspėjamos. Ir Šiaurės Makedonija padarė daug aukų, kad įstotų į ES. Šios šalis gali kovo, gyventi taikoje, tačiau tai vargiai ar yra įmanoma be NATO ES, nes jie neišėjo ne iš imperialistinio mąstymo. Ir, uh, E, jie turi savo rankose savo ateitį. Ponas Kubilius, pusantros minutės. Kolegos, turbūt neverta kartoti, kad praėjusios savaitės vadovų tarybos sprendimas buvo neteisingas ir labai blogas. Ir turbūt neverta kartoti, kaip kokia svarbi visam žemynui bus dabartinė ir būsima plėtros politika ir neverta kartoti, kiek daug buvo nuveikta, kiek daug skausmingų reformų įgyvendino Šiaurės Makedonijos vyriausybė ir Albanija ir kaip tos šalis dabar jaučiasi išduotos, išduotos mūsų. E, šiandien turime diskutuoti labai paprastai, ką turime pakeisti pas save Europos Sąjungoje, kad visas plėtros procesas nebūt, neįstriktų dėl vienos valstybės narės. Taigi, ką galime pakeisti prieš pradėdami plėtros reformas, turėtume sukurti paprastas taisyklės ir tradicijas. Paklausti paprašyti tos valstybės narės, kuri taryboje blokuoja plėtrą, atvykti čia ir paaiškinti, kokiais argumentais remiasi. Tada turėsime galimybę tos argumentus išnagrinėti čia Europos parlamente ir galbūt taip mes rasime būdą, kaip padėti toms e, valstybėms narėms įveikti savo pasipriešinimą. Aš manau, kad šiandien mes turime galvoti ne tik, kaip padėti Šiaurės Makedonijai ir Albanijai, nes jos to nusipelno, bet ir taip pat, kaip padėti bičiuliams įveikti savo e, klaidas, nes tai iš tikrųjų yra ne tik Prancūzijos, bet mūsų visų klaida. Schieder, Ponas Šyder, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Johannes Ahan, plėtros komisaras, teisingai pasakė, kad šis sprendimas yra didžiulė klaida. Ir atsakomybę už šitą klaidą Prancūzijos prezidentas turi prisimti atsakomybę. Ir tačiau visgi šitos klaidos pasiekmes mes visi Europoje turėsime patirti. Ir svarbu pabrėžti, kad ES E, ne, netkreipia dėmesio į tai, kad e, Šiaurės Makedonija ir Albanija padarė didžiulės reformas, įsprendė kaiminystės klausimus ir Europos vadovų taryba dėl to turi kiek įmanoma greičiau užtaisyti šitą klaidą. Tačiau mes kaip parlamentas taip pat turime išnaudoti kiekvieną e, šansą per delegacijas ir žalmonė procesą, dvišalius kontaktus, dar arčiau, dar, dar priartinti mūsų kontaktus kontaktus su Šiaurės Makedonija ir Albanija, kad šitas sprendimas būtų um, pakeistas. Dėkoju. Ponas Paėt, vieną minutę. Ačiū. E, Europos vadovų taryba turi priimti naują strateginį sprendimą, nes pastarasis e, nepradėti stojimo dėrybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija buvo klaida. ES narystės perspektyva iš tikrųjų yra tas variklis, kuris lėmė pokyčius tose šalise. Šiaurės Makedonija mane, kad e, pavadinimo klausimo išsprendimas ją priartins prie ES. Nors žinoma, e, tos šalis turi toliau tęsti savo vidaus reformas, nes joms pačioms tai yra būtina, tačiau negalima paneigti tai, kad e, to, kad vis dėlto tų reformų variklis buvo ir narystės perspektyva. Aš manau, kad ES turi bent jau pradėti stojimo dėrybą su abiem šalimis, kad paskatintų jas Mm, tęsti vidaus reformas, kad jos labiau prisiderintų prie ES ir kad taptų partnerėmis sprendžiant pasaulinius klausimus. Ir sprendimas nepradėti stojimo dėrybų dėje gali atverti išorės įtakos galimybės Vakarų Balkanuose. Ir sunku įsivaizduoti, kaip ES seks, seksis visame pasaulyje, jeigu jai jei nesugeba sėkmingai dirbti savo kaiminystėje. Dabar ponia Huitasar vieną minutę. Pone pirmininkė. Kandidato statusas turi būti suteiktas šalims, kurios turi realistinių galimybių E, jos neturi turėti tokių problemų kaip korupcija ar teisės viršinybės principų nebūtinas ir panašiai. Rumunija ir Bulgarija buvo priimtos į ES, kurios net nebuvo pasirengusios stoti į ES 2007-aisiais. Mes neturėtume suteikti šalims nepagristų vilčių. Šalims, kurios kriterijų netitinka stojimo į ES, tų vilčių neturėtų būti. ES turėtų nustoti plėsti savo sienas plačiau negu vis plačiau ir plačiau, jeigu tvarkos nėra viduje ES. Kolega Lagos, minutė su pusė. Άκουσα πριν από λίγο από κάποιους ομιλητές ότι υπήρξε μεγάλο... Aš išklausiau kalbėtojus, kurie... Uh, uh, aš, aš uh, Manau, kad reikėjo didžiulės drąsos, politinės drąsos e, tam, kad e, e, Makedonija nebūtų įleista į į Europos Sąjungą, tačiau daugiau kaip 75 procentai Graikijos piliečių nenorėjo šito sutarimo. Ir e, dabar, dabartinė e, vyriausybė e, būtent ir leido, kad šitas sustarimas būtų pasiektas. Vakarų Balkanų tautos turėtų ne, neturėti kažkokių vilčių, nėra kažkokios atskiros Makedonijos valstybės. Ir uh, Viena reikia labai aiškiai pasakyti, kad čia ant šito popieriaus lapo, e, ant marmurinės lentos mano šalyje E, yra užrašas, kad Makedonija priklauso e, Graikijai. Aš esu graikas, aš galiu tai perskaityti ir šita e, marmurinė lenta plokštė buvo padaryta prieš 2000 metų, taigi visi, kas galite skaityti, Makedonija yra, grai, priklauso graikams. Dėkoju, ponė Spiraki. Dėkoju, pirmininkė. Uh, komisarė Han, gerbiami kolegos, Europos e, perspektyva Vakarų Balkanų valstybėms turi būti lik, e, atverta. Ir tik taip gali e, ten įsigalėti stabil, stabilumas. Ir jos modernizuotųsi, taptų stipresnėmis demokratijomis. Ir Tiranos ir Skopje vyriausybės turi žinoti, kad prieš pradedant dėrybas dėl narystės, jie turi gerbti tam tikras sąlygas. Pavyzdžiui, Albanija turi gerbti Graikijos mažumą, e, o ten buvo pažeidimų pasarosius metus ir Šiaurės Makedonija e, taip pat turi įspręsti e, kai, e, kai, kurias, kai kurios klausimus. Pavyzdžiui, e, buvo pašalintas kliūtis laisvai spaudai ir tai parodė jų pažangą. Ir viskas lab, labai svarbu šiaurė, šioms šalims ir ypač taip pat siekiant narystės NATO. Dėkoju. Praėjusią savaitę priimtas vadovų tarybos sprendimas siunčia visiškai neteisingą signalą Vakarų Balkanams, ne tik Šiaurės Makedonijos ir Albanijos piliečiams. Ir pats neteisingiausias signalas yra tas, kad ES negalima pasitikėti, kad ir kokias aukas darytum, gali būti išduotas ne, ne už rimtus pažeidimus, bet e, tiesiog dėl visuomenės apklausų rezultatų vienoje šalyje. E, na, ES įtaką kaip e, pasaulinės regioninės veikėjos e, įtaka e, mažės dėl to sprendimo. Ir kol mes laukiame didelių Europos reformų, kurias žadėjo ponas Makronas, Manau, kiti e, jaučia tą tuštumą, kuri atsirado po vadovų tarybos sprendimo. Mes negalime dirbti Europoje e, negerbdami savo pačių įsipareigojimų ir e, laikydami kitas šalis savo egoistinių politinių interesų įkaitėmis. Ir mes turime jau nuo rydienos pradėti atitaisyti tą žalę, kuri buvo, žalą, kuri buvo padaryta praėjusią savaitę. Dabar ponas Šmečka, vieną minutę. Ačiū. Turiu pasakyti, kad e, pritariu komisijos nariui ir daugeliui savo kolegų, kurie sakė, kad e, praėjusią savaitę taryboje primtas sprendimas buvo širkšti strateginė klaida. Ir bėda ta, kad dabar ES, nukentėjo ES patikimumas tarptautiniu mastu. Mes teigiame, kad e, esame E, taisyklėmis grindžiamos tarptautinės tvarkos propaguotojai, bet ką tik pažeidėme, sulaužėme savo pačių taisyklės, kurias buvome nustatę vakarų Balkan, plėtros procesui vakarų Balkanuose. E, stojimas yra grindžiamas griežtais kriterijais ir jų vertinimu ir mes galime, žinoma, diskutuoti, kaip visą tai patobulinti, bet negalime pagal politinės užgaidas keisti tų kriterijų ir pasiekmes jaučiame jau šiandien, matome, kad Šiaurės Makedonijoje kilo politinė krizė, o Albanija Ispanijoje švaistomasi kaltinimais. Aš, na, reikia neužmiršti, kas vyksta Vengrijoje ir kitose šalise ir e, įstatymų viršienybės principo pažydimai neturi būti pretekstas atsisakyti plėtros, iš tikrųjų tai turi būti paskata skatinti įstatymų viršienybę ES. Ponas Bardela, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Mes šiandien kalbame apie tai, kad Albanija gali įstoti į ES. Kodėl mes norime priimti šalį, kuri E, jau dabar nepaiso teisės. Na taip, albaniečiai jau yra Prancūzijoje, jie naudojasi vidaus rinkos privalumais, e, jie neteisėtai patiko, pateko į šalį ir taip pat matome, kad e, mūsų šalyje vykdoma priekyba žmonėmis. Taigi manau, kad Albanijos prieimimas dar tik paaštrintų jau ir taip chaotišką situaciją, su kuria susiduria Prancūzijos institucijos. Ir beje, visos Europos tautos reiškia norą apginti savo tapatybę ir savo gyvenimo būdą. Kodėl priimame šalis, kurios yra labai tolimos ir kurios yra tiesioginėje Turkijos ir Erdogano įtakoje. E, Europos e, sąranga, manau, pasiekė, pasiekė savo ribas e, ir manau, kad tas ta plėtra be, begalinė gali paralyžiuoti visą mūsų žemyną. Uh, from... Yra ponas Flagovalter nori pateikti klausimą jums pagal Melinosios kortelės procedūrą. Ar atsakysite? Prašom klausti. Mm, ačiū už suteiktą žodį. Norėčiau. Na, neklausiu kolegos, kada jis pastarąjį kartą lankėsi Tiranoje ar Skopje. Paklausiu jo kito dalyko. Šiandien mes kalbame apie absurdišką situaciją. Šalis, kuri nėra ES, nori įstoti į ES, o viena šalis, kuri yra ES, nori išstoti. Manau, kad visa tai turi baigtis kai duodamas pažadas, e, tikimasi, kad tas pažadas bus įvykdytas, nes kitą kartą jau mumis nepasitikės. Aš esu tikras, kad tai yra istorinė klaida, esu tikras, kad mes žaidžiame taiką. Ir noriu jūsų paklausti, kokįgi kitokį gyvenimo būdą propaguoja tie žmonės, kuo jie skiriasi nuo valstybių narių. Prašome atsakyti per 30 sekundžių. Merci, monsieur... Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Aš Prancūzijoje esu išrinktas ir ginu prancūzų interesus. Dėl to pirmiausia rūpinuosi savo šalies žmonių gerovę, o jūs atrodo labiau rūpinatės kitų interesais prieš rūpinantis europiečių interesais. Europos žmonės, man atrodo, pareiškė plačiai savo nuomonę paskutinių rinkimų į Europos parlamentą metu. Šiandien žmonės nori, kad būtų saugomas jų suverenumas, identitetas, kad būtų saugoma demokratija. Tačiau ta plėtra be pabaigos reiškia, kad šalis nuolatos konkuruoja tarpusavyje ir, ir laimi tie, kurie mažiausiai išneka. Half, Dabar ponas Radačiovski pusantros minutės. kai paprašiau galimybės pasisakyti per vienos minutės kalbas, nesitikėjau, kad Šiaurės Makedonija ir Albanija sulauks antausio iš ES ir kad stojimo dėrybos su šiomis šalimis nebus pradėtos. E, iš tikrųjų, e, neigiamą atsakymą pateikė vadinamieji didieji žaidėjai ES, kurie nori priimti sprendimus už visus. Pirmiausia, na, buvo priversta Albanija stoti į NATO, kad amerikiečiai galėtų žaisti savo žaidimus, po to Makedonija buvo priversta pakeisti savo pavadinimą, dabar mes jas išmetame už borto. Taigi, ar mes priversime makedonus nugriauti visus namus, kad galėtų ten leistis amerikiečių sraigtasparniai. Taigi, iš tikrųjų, nėra, nekyla problemų, kai reikia priimti tūkstančių žmonių iš Afganistano ar kitų šalių, tačiau kyla problema, kai e, reikia priimti nedidelę, vos 2 milijonus gyventojų turinčią slavišką Albaniją. Su slavais elgiamasi lik su antraš, antrarūšiais piliečiais. Galbūt taip yra dėl slavų pačių nesutarimų. Na, aš manau, kad na, reikia pasižiūrėti, kaip tie piliečiai atlapose nešioja ES vėliavos, o ne savo šalių vėliavas. Ponas Resler. <clears throat> Plėtros politika yra viena sėkmingiausių ES politikų. Jis suvienijo Europą, užtikrino stabilumą ir vystimasi didžiojo Europos dalyje. Ir dėl šios priežasties visiškai nepriimtina, kad yra blokuojamas stojimo dėrybų pradžia. Ypač turint galvoje, kad komisija pateikė teigiamą rekomendaciją, remdamasi objektyviais rodikliais ir reformomis. Šalis, kurios nori tapti ES valstybėmis narėmis, turi būti vertinamos tik pagal rezultatus. O ir tas vertinimas neturi priklausyti nuo politinio klimato konkrečiose valstybėse narėse, net jeigu tai yra didžiausios ES valstybės narės. Ta milžiniška strateginė istorinė klaida sustiprins kitus politinius e, pasaulinius veikėjus tame regione ir tas neatsakingumas privers kvestionuoti ES patikimumą. Ir dėl to viršūnių susitikimas, kuris vyks Zagrebė kitų metų gegužę, bus galimybė e, sutelkti dėmesį į šį regioną ir nustatyti aišku grafiką. Pone Fajon, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, kolegos. Vakarų Balkanų jaunimas praranda viltį, jie mumis nebepasitikė, nebe, nebetiki mumis ir visiškai teis pagristai. Noriu priminti e, Prancūzijos prezidento žodžius, kurius, kuriuos jis ištarė praėjusį rudenį. Šiaurės Makedonijai prieš e, e referendumą jis sakė, pasikliaujame jumis, o dabar tas pats prezidentas Makronas E, na, elgesi kitaip ir aš noriu jo paklausti, ar jisai prisims atsakomybę už šį regioną, ar jis prisims atsakomybę už priešlaikinius iš ankstinius rinkimus Make Šiaurės Makedonijoje. Matome tik tai tuščius pažadus ES, kai kalbama apie plėtrą. Tušti pažadai yra peilis į nugarą piliečiams e, Šiaurės Makedonijoje ir Vakarų Balkanuose jau dešimt metų praėjo nuo tada, kai komisija pažadėjo Šiaurės Makedonijai pirmą kartą, kad ji galės tapti ES nare. Ir man dabar gėda atsiprašinėti dėl visų šių veiksmų piliečiams Vakarų Balkanuose. Tikrai turime parodyti savo atsakomybę ir aptarti, kaip spręsime ateityje dėl plėtros. Turime išteisyti jau rytoj tas klaidas. Kolega, norim užduoti Jums klausimą, ar sutinkate atsakyti. 30 sekundžių prašom. Sutinku su daugeliu dalykų, ką pasakė ponia Fajon, bet aš noriu paklausti, kodėl ji nerodė tokios pačios paramos Kroatijos prisijungimui prie Šengeno zonos, kai komisija tam uždegė žalę